vienos minutės pasisakymų. Visų pirma, steiksiu žodį kolegai Pastamas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie Turkijos provokacijas Graikijos atžvilgių. Turkija nuolat pažeidžia e, Graikijos oro erdvę. Turkijos kariniai lėktuvai nuolat skraido virš Graikijai priklausančių salų. Taip pat ir Turkijos laivai neteisėtai kerta e, Graikijos teritorinius vandenis. Egėjai yra tokia teritorija, kuri priklauso išskirtiniai Graikijos kompetencijai. Na, o mes nuolat pastebime, kad, e, Turkija, kad per Egejų regioną nuolat vyksta neteisėtai turkai. Taigi, tai kelia grėsmę visam regiono saugumui. Mes turėtumėm pasmerkti Turkijos provokacijas. Na ir turėtumėm užtikrinti, kad nebūtų pažeidinėjamos Graikijos teritorinės teisės. Mes turėtumėm labai aiškiai Turkijai pasakyti, kad toks elgesys yra netoleruotinas, tai vis labiau nutolina Turkiją nuo narystės Europos Sąjungoje. Kur? Tabadį toliau. Paintézményeiben dolgozó. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalmazottakat érintő. E, matėme, kokias 2004 metais buvo įvestos diskriminuojančios priemonės. Uh, E, reglamentuojant ES institucijų darbuotojų darbo sąlygas. Ir Europos Teisingumo teismas 2008 metais nustatė, kad tos priemonės buvo neteisingos. Ir norėčiau dabar paminėti dar vieną sprendimą, kuris taip pat diskriminuoja naujų valstybių darbuotojus. Praėjus ketveriems metams paaiškėjo, kad naujų valstybių narių piliečiai vis dar vertinami kaip antraklasiai, antrarūšiai. Taigi, pirmininkė, kas atsitiko? Praėjusiais metais buvo paskelbta. Um, paskelbtas konkursas Vengrijos vertėjams dirbantiems Europos parlamente, jų e, vadovui. Bet kuris ES valstybės pilietis gali kandidatuoti į tokią vietą skyriaus vadovas e, atlieka labai svarbu vaidmenį užtikrinant, kad ES e, terminai būtų teisingai išversti į vengrų kalbą. Buvo du kandidatai - Anglijos e, atstovė ir Vengrijos atstovas. Mane nustebino tai, kad laimėjo angliškai kalbančioji kandidatė. Ir įsivaizduotumėte, kad Prancūzijos skyriui vadovautų ispanas. Pone pirmininkė, tai yra diskriminacija, tai mane labai stebina. Manau, kad tai turės daug žalos ES, jos dokumentams, jų vertimui į atitinkamas kalbas. Ir norėčiau visų naujų valstybių narių vardų protestuoti tokiam sprendimui. Ja, dank, eine... Labai ačiū. Savaime suprantama, jūs gausite atsakymą į savo klausimą. Toliau Kristian Silvija Buzoj, prašom. Kristian Silvija. Kristijan Zilvijo Buzoje. Jo nėra? Nėra salėje. Tuomet Marijan Akė. Pone Marijan Harkin, ačiū ponė pirmininkė. Šiandien po pietų mes klausėmės jūsų ir kitų E, kalbant apie siubingą padėtį gazos ruožę ir apie tai, kad reikia nedelsiant siekti ugnies nutraukimo ir Izraelio kariuomenės išvedimo iš gazos. Aš turiu pasakyti, kad šiame kontekste aš sutinku su ponu Konbenditu. Parlamentas turi suformuoti savo poziciją, mes negalime bejoti. Tačiau kita vertus yra labai tuščia kalbėti apie uh, išgyvenimo klausimus. Tačiau tie klausimai yra labai svarbus mūsų piliečiams. Šiandien, pavyzdžiui, Airijoje girdėjome, kad dėl bendrovė 2000 dalis darbo vietų perkelia į e, Airijos e, vakarinę dalį. Matome, kad pasaulyje finansinis bendras nuosmukis pastebėtas ir todėl Tiek dėl darbuotojai, tiek e, tiekėjai tos įmonės patiria ypatingą žalą. Mes e, globalizacijos kontekste suprantame, kad yra labai svarbu pakeisti žmonių kvalifikaciją, sukurti galimybės jiems dirbti. Todėl labai svarbu, kad Airijos vyriausybė nedelsiant pradėtų taikyti globalizacijos fondą, kad Airijos žmonės suvoktų, jog ES stengiasi padėti visiems darbuotojams, įskaitant ir tuos žmonės, kurie dirba Airijos vakarinėje ir centrinėje dalyje. Vielen Dank. Als nächster Richard Richard Ačiū, toliau Richard Šanecki, prašom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Mes kalbame apie e, susirinkę čia po to, kai buvo pasiektas susitarimas susitarimas dėl to, kaip Rusija savo dujas siūs į ES narės. Tačiau kurgi tos dujos? Aš manau, kad ES valstybės narės turėtų pademonstruoti solidarumą tokiamis aplinkybėmis. Tačiau iki šiol nuo pat konflikto pradžios e, tokio solidarumo stokojame. Skirtingos valstybės narės laikėsi labai skirtingų pozicijų. Laimiai pabaigoje mes nusprendėme pabandyti e, kalbėti tą pačią kalbą ir laikytis bendros pozicijos. Aš žinau, kad e, diskusija šią temą vyks po poros dienų, tačiau norėtume jau dabar labai aiškiai pasakyti, kad Rusija naudojasi ekonominėmis priemonėmis politiniams tikslams ir ES turi sukurti bendrąją energetikos politiką, o ne tokią energetikos politiką, kurią formuoja stambiosios valstybės narios tiekiančios vamzdynus po Baltijos jūrą. Labai ačiū, toliau Lašla Tukiš. Elnök úr, tisztelt képviselő! Pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, žinome, jog Coca-Cola ir e, bulių traškučiai kenkia mūsų sveikatai. Globalizuotoje aplinkoje mes žinome, kad ir e, kiti produktai kelia problemų. Tačiau yra daromi pareiškimai dėl vyno. Pavyzdžiui, mūsų regione vynas yra gaminamas ir lėšos yra iš ES skiriamos tiem, kas nusprendžia nebeužsiimti vyno augin, gamybą. Karpatų baseinė yra trad, senos tradicijos ir Vengrija yra bent 600. A, he, e, tūkstančių hektarų, kuriuose augin, auga vinogynai ir e, dabar. ir vyno gamyba nu, nu, sumažėjo nuo 200 tūkstančių iki 40 tūkstančių hektolitrų. Žmonės tiki, kad um, sveikata turi būti gera ir vienas, geras vynas taip pat yra gerai. Noriu palinkėti gerų metų. Mary McDonald. Know... Ačiū pirmininkė, noriu pas, pasisakyti dėl Palestinos. Ir ankstesniuose pasisakymuose, pirmininkė, jūs o, gana nedrasiai kalbėjote apie Izraelį. 9, tų, 900 o, palestiniečių žuvo, trešdalis iš jų yra vaikai. Tačiau o, parlamentas negali pasmerkti Izraelio brutalumo. Ta, tas skerdinės yra visiškai nepro, ne, neproporcingos ir visiškai nepateisinamos. Tikrai jos nėra paremtos Izraelio saugumo poreikiais. Tai yra ciniškas, cikliškas puolimas ne prieš Hamas, bet prieš civilius palestinos gyventojus. Aš manau, kad valstybės narės dabar turi moralinę pareigą visiškai panaudoti visus, visą visą savo politinę ir diplomatinę galę prieš Izraelį. Ir Pirmininkė, jeigu mes prieš Izraelio administraciją vaikštome pirštų galiukų, tai nepasiteisins, tai niekada nepasiteisino. Dabar Izraelis turi suprasti, kad už savo veiksmus patirs padarinius. Taigi raginu visus Europos parlamentarus nedelsant pareigalauti, kad būtų sustabdytas mūsų susitarimas ir visi preferenciniai um, režimai, kurie taikomi iš ES Izraeliui. Lygiai taip pat mes turime pasipriešinti bet kokiam mėginimui pagerinti um, santykius tarp Europos ES ir Izraelio, kadangi eina kalba apie brutalius išpolius prieš, išpolius prieš palestinos žmonės Gazoje. Iš tikrųjų, dažnai šia, parlamente yra, buvo išsakomi o, raginimai, o, kad būtų imtasi tokių priemonių ir aš manau, kad iš tikrųjų turi būti padaryta viskas, kad būtų sėkmingai įgyventas taikos procesas vidurio rytuose. Ačiū. Na, vien tik dėl to, kad jūs beveik dvigubai ilgiau kalbėjote, tai liudyja, koks yra sudėtingas klausimas. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, dabar žodis Keiti Sinet, prašom. Was... Praeitą savaitę mano rinkiminė apygarda buvo sukrėsta E, to, apie ką jau kalbėjo ponė Harkin. 2000 darbo vietų panaikinta dėl gamykloje. Tai reiškia, kad prarandama dar papildomai turbūt 2000, viet, 2000 darbo vietų e, žmonėms, kurie yra susiję su e, kitomis dėl paslaugomis. Dėl perkelė savo gamybą į Lenkiją ir gavo 52 milijonus valstybės pagalbos Lenkijoje. Ar komisija galėtų patvirtinti, kad Lenkija nepažeidžia ES konkurencijos taisyklių? Ir ar galėtų komisija patikinti, kad pakankamai bus suteikta globalizacijos fondų, kad atleiktieji darbuotojai būtų parengti naujam darbui, naujom, naujam žimtumui, naujo pobūdžio žimtumui? Ačiū. Toliau ponas Stojanov. Gerbiami ponios ir ponai, kolegos, prieš dvi dienas Bulgarijoje Burgasos mieste keturių mokyklų sienos buvo prašinėtos tokiais šūkiais kaip paverskite bulgarus uh, muilu ir uh, e, sunaikinkime ar iššaudinkime gausus. Gaos žodis e, buvo naudojamas turkų e, apibūdinti ne musulmonus. Tas pats žodis buvo naudojamas buvusio e, žemės ūkio ministro Nihat Kabuvo. Aš manau, kad tai rodo, kaip turkai galvoja apie mus 21 amžiuje. Turkijai vietos ES nėra, nes yra rasistinė ksenofobiška valstybė, propaguojanti rasizmą ir ksenofobiją savo žmonių tarpe. Tai rodo, kad bulgarai nėra neapykantos šaltinis, o neapykantos ir netolerancijos aukos. Europos parlamentas visuomet pasisakydavo prieš rasizmą, todėl aš kreipiuosi dar kartą tą padaryti ir paremti deklaraciją raštu prieš turkų rasizmą bulgaro atžvilgių. Toliau tu nekelam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi E, Čekijos e, pirmininkaujančios tarybai pastangomis išspręsti dujų krizės problemą. Tačiau e, tarpininkauti vienoje po kitos krizėje nėra geras sprendimas. ES negali tokios netvirtos pozicijos užsiimti. Viena išvada yra aiški. Mes, jeigu pasikliausime dvi šalių susitarimu su Rusija, patirsime rimtų strateginių klaidų. Dabartinės krizės pagrindinė priežastis yra ne Ukraina, tai yra krizė pačiame Gazprome, kuris nesugeba gyveninti savo įsipareigojimų. Aštuonis metus dujų gamyba Gazprome buvo sustojusi, nekito. Ir tai, e, manau, netitinka politinių pareiškimų, kur kalbama apie perteklinę gamybą. Rusijos įsipareigojimai užsienyje turbūt privertė Putiną inicijuoti politinę krizę ir pasitelkti Ukrainą kaip atpirkimo ožį. Todėl mums dar labiau svarbu sutelkti dėmesį į naujų energetikos šaltinių paiešką. Ačiū. Thank you. Als nächste Magda Kozane Kovac. Ačiū, o toliau Magda Kozankovaš, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Ekonominė krizė, kuri iš pradžių buvo laikyta tik tai nedidelė, dabar jau daro poveikį visai Europai, visoms mūsų valstybėms, regionams, įmonėms, šeimoms, darbuotojams. Jau e, du parlamentarai apie tai kalbėjo. Taigi dėl šio nuosmukio turime e, komisijos komunikatą, kuriame labai teisingai atkreipiamas mūsų dėmesys į tai, kad mūsų situacija nėra vienoda. Tie, kas yra e, visuomenės užrybi, tikrai labiausiai patiria tuos padarinius. Taigi labai svarbu yra nepamiršti padaraus darbo savokos um, ir turime sutelkti savo lėšas būtent į tuos dalykus. Aš noriu pasveikinti komisijos komunikatą ir pareiškimą, kurį padarė komisaras Špidla, kuris teisingai pasakė, kad turime visų pirma pažvelgti į tuos, kurie yra labiausiai pažeidžiami mūsų visuomenėje, tam, kad jie sulauktų ypatingos pagalbos šiuo ekonomikos augimo sulėtėjimo laikotarpio. Aš tikiuosi, kad e, kiti komisijos veiksmai mums padės toliau užtikrinti vienybę Europos Sąjungoje ir iš tikrųjų, kad e, parlamentas bus tinkamas partneris šiuose procesuose ir reikiamai padėsim procesam. Thank you, Mr. Chair. We are faced with a paradox. Although... Čia Vartotojai nuolat protestuoja prieš genetiškai modifikuotus organizmus, tačiau panašu, kad vis tiek jie patenka į a, a, mūsų supermarketus ir dažnai vartotojai tiesiog nežino, kad a, tai yra produktai su GMO, dažnai tiesiog neįskaito smulkių etikečių. Taigi labai svarbu, kad iš tikrųjų būtų tikrai ženklinami tokie produktai, tačiau kol kas nėra jokių nuostatų, kaip pažymėti, jog maisto produktuose nėra GMO namo. Todėl kiekviena valstybė narė gali elgtis kaip tinkama. Iškra, tokiu būdu iškraipoma situacija rinkoje. Vienur yra e, aiškios taisyklės e, dėl to, kas turi būti pažymėta etiketėse, kitur viskas yra paliekama saveigai. Nėra e, tikrų saugos įvertinimo studijų. Jeigu iš tikrųjų mums rūpi vartotojai, tai mes turime užtikrinti skaidrumą visur ir turime suteikti galimybę vartotojai realiai rinktis. Todėl noriu paraginti komisiją, kad būtų sukurtos taisyklės taisyklės dėl savanoriško GMO um, uh, ingredientų ženklinimo produkto etiketėse. Ačiū. Dėkoju toliau Boguslav Rogalski. Pirmininkė, noriu paraginti tarybą tri... Europos bendrijos steigimo sutarties 13 straipsnio pagrindu imtis priemonių kovai su diskriminacija e, etniniais pagrindais. Du iš trijų lietuvių, kurie yra Lenkų etinės kilmės ir kurie išrinkti į e, Lietuvos Seimą, iš jų yra atimti mandatai ir tai yra padaryta tuo pagrindu, kad jų tapatybė yra nustatoma kaip e, etninių Lenkų. Ta, jie save identifikuoja kaip etniniai Lenkai. Tai yra skandalas, tai yra diskriminavimas etninių pagrindų. E, tokiu būdu yra negerbiamos etninių mažumų teisės ir tai yra visiškai nepriimtina Europos Sąjungoje. Dank, Daniel Strotz. Daniel Strotz. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė.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 antro pasaulinio karo yra nepriimtina, kad yra reikalavimai atšaukti BNS dekretus, yra visiškai Tai ne, nepriimtina, jeigu tai yra kažkas tai o, tarsi vėžio auglys, ne, tai taip nėra, tai yra išpoliai prieš vyriausybę. Dešimtis tūkstančių vokiečių gyvena Čekijos Respublikoje, dar daugiau atvyksta aplankyti šią šalį kasmet ir jie labai džiaugiasi tuo. Ir Aš esu išrinktas Čekijos Respublikai, nežiūrint to, kad esu vokietis. Of... Pirmininkė, dėl dujų krizės šimtai tūkstančių būtų 17 ES valstybių liko be šilumos laukia esant minusiniai temperatūrai. Rytinė ir vidurio Europa labiausiai nukentėjo, teko uždaryti mokyklas ir gamiklas. Nors Kievas ir Maskva galbūt ir pasirašys susitarimą, Oficialiai Gazpromas sako, kad dujų tiekimas per Ukrainą dar bus atidėtas, todėl kad nėra gauta reikalingos paramos. ES techninių ekspertų grupė nusiusta e, tikrinti Ukrainos e, dujotikių padėties E, vis tik nepagreitins padėties ir prireiks mažiausiai 36 valandų, kad dujas pasiektų ES valstybę. ES reikia vieningos energetikos saugumo politikos, kad ateityje būtų išvengta tokių konfliktų, bet to mums reikia diversifikuoti energijos siekimo šaltinius. Aš sveikinu Europos parlamento kišimasi į šias dėrybas ir tikiuosi, kad ES pasieks geresnį susitarimą ateityje ir išvengsime gilesnių konfliktų. Ačiū. Aurelio Jūri. Dėkoju toliau Jūri Aurelijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais pažymėjome brandolinio nusiginklavimo 40-metį. Prieš metus mes priėmėme rezoliuciją, kuria e, pirmininkaujantį valstybę, tarybą ir komisiją e, buvo raginamos sustiprinti pastangas užtikrina daugia šališkumą ir griežtesnę sutarties gyvenimo kontrolę. Žinome, kad tas darbas nebuvo visiškai sėkmingas. Be to rezoliucijoje buvo kreipiamas į jungtinės tautas, kad jos e, nu, uždraustų brandolinius ginklus. Kai aš pradėjau dirbti parlamente lapkričio mėnesį, tą girdėjau. Dabar norėčiau paklausti, kiek buvo atsižvelgta iš juos mūsų raginimus ir kokiu rezultatu jie davė. Žinome apie raketinį skydą Čekijoje ir Lenkijoje. Tai gali dar labiau eskaluoti konfliktus tarp Rusijos ir ES. Ačiū. Rares Lucian Niculescu. Nicolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū pirmininkė. Daug buvo pasakyta apie dujų krizę. Visi kalba apie tai, kaip pavojinga yra ES taip smarkiai priklausyti nuo Rusijos dujų. Mes toliau teigiame, kad svarbiausias sprendimas yra rasti įvairius alternatyvius energijos šaltinius. Tačiau taip pat reikėtų nepamiršti, jog reikia taupyti energiją. Pagalvokime, kiek ES yra iššvaistoma energijos. Specialistai sako, kad trečdalis suvartojamos energijos yra išvaistoma. Aš galiu pasakyti, kad Rusija importuoja iš, atsiprašau, Rumunija importuoja iš uh, Rusijos apie 40 milijonų tonų ir maždaug milijonas tonų e, yra išvaistoma dėl to, kad mūsų būtose yra netaupiai naudojama energija. Dėl ES nerime veiksmų, kurie leistų pagerinti susidariusią padėtį ir nesuteikia pakankamai lėšų pastatų atnaujinimui ir izoliavimui finansuoti. Kasgi būtų lengviau, ar ieškoti naujų energijos šaltinių, ar prisiminti, kad paprasčiausiais būdais galime sutaupyti daug energijos. Milos Kotorek. Milos Kotorek. vážený pán predseda vážené kolegyne pirmininke kolegos šiais metais žymime e, euro dešimtmetį ir slovakija mm, sausio pirmą įstojo į eurozoną mes įvykdėme reikalavimą, mes gerbėme savo valiutą, tačiau dabar noriai e, prieėmėme eurą. Kaip ministras pirmininkas Fico pasakė per naujosius metus, euras yra tai, kas gali mus apsaugoti nuo pavojų ir padėti Slovakijai klestėti. Noriu pasveikinti Slovakijos piliečius, kad jie pozityviai vertina naują valiutą. Noriu palinkėti Slovakijai e, visiško klėstėjimo įsivedus eurą. Pone Panetopulos Kasijozo. E, Ačiū pirmininkė. Kadangi Europos parlamente nevyks diskusijų šiuo klausimu, aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad ES yra labai svarbu uh, aptarti pasiūlymą, kuris yra susijęs su jūreivių įdarbinimu pagal Tarptautinės jūro organizacijos konvenciją. Turėtumėm daryti viską, kad būtų sukurto žmogaus orumo nežeminančios darbo sąlygos jūreiviams. Taip pat turėtumėm stengtis, kad padidėtų ir produktivumas Tos jūros, kurios supa Europos Sąjungą, yra jūros labai svarbios tarptautinės prekybos atžvilgių. Reikėtų užtikrinti, kad e, žmonės būtų skatinami dirbti jūreivystės sektoriuje. Labai ačiū. Toliau Jork Leichtfried. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie nelegalų transportą kuris buvo pastebėtas Austrijoje spalio mėnesį. Nuo spalio mėnesio aš vis prašau žodžio, bet man buvo žodis teiktas tik dabar. Kolega Rogalski jau tris kartus per tą laiką pasisakė. Taigi, Austrijos policija sustabdė keletą sunkvežimių kuriais buvo nelegaliai gabenami į Ispaniją šuniukai. Na ir galima daryti prielaidą, kad ES egzistuoja nusikalstamos organizacijos, kurios nelegaliai gabena gyvūnus. Visos valstybės narės turėtų laikytis standartų, kurie taikomi gyvūnų apsaugos rytyje. Labai ačiū toliau Jelko Kačin. Gospod predsednik, spoštovani kolegi. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Krūvinos žudynės palestiniečių gazoje yra mūsų prasto darbos atspindys kiek reikia laukti, kad žūtų palestiniečių, iki institucijos imsis e, reikiamų veiksmų. ES galvoja, kad tai yra tarptautinių santykių klausimas, tačiau ES yra labai svarbi šioje srityje. Ar tikrai Izraelio armijos išpoliai prieš mokyklas, prieš civilius gyventojus, tai yra finansuojama ES, ar tai yra teisinga, argi nėra humanitarinių įstatymų, kurie neleistų um, palestiniečius suvaryti į namus ir juos subombarduoti kitą dieną. Aš manau, kad tokie Izraelio veiksmai yra nežmoniški, neproporcingi, nemoralūs, e, keisti. Tai yra tik tai krūvina rinkiminė kampanija. Ačiū. Olbort. Laim Olbort. Uh, thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė, noriu pasinaudoti šią progą ir paremti uh, argumentą, kad reikia finansuoti specialiasias olimpinės žaidynės, kurios bus surinktos Varšuvoje 2010 metais. Specialiosios olimpinės žaidynės, kurios bus surinktos Atenose 2011 metais taip pat. ES skiria 5 milijonus eurų specialiosioms, um, skiria 5 milijonus eurų uh, specialiosioms olimpinės žaidynėms Airijoje. Ir iš tikrųjų tiek daug sportininkų dalyvavo. ES yra iš tikrųjų tikrųjų priešakinėse linijose, kai eina kalba apie savanoriško sporto rėmimą. Ir aš tikiuosi, kad parlamentarai šią savaitę pasirašys pareiškimą, deklaraciją čia prie parlamento salės, kad būtų paremtos specialiosios olimpinės žaidynės. Ačiū. Thank you. Jaromir Kolicek. Jaromir Kolicek. Hezký nový rok, pane předsedo. Vážení kolegové, milé kolegové. S naujais metais, pirmininkė. Kolegos, leiskite išsakyti didžiulį nustebimą, kaip paradoksaliai Čekijos Respublika, kuri yra garsi savo ypatingų požiūrių į Rusiją, nesugebėjo išlaikyti savo politikos, juk tai buvo šalis, kuri nenorėjo dėrėtis dėl energijos saugumo su Rusija. Iš tikrųjų, dar labiau mane šokiravo Europos komisija ir Daniel Koch-Bendit, kuris pagrasino Slovakijai ir Bulgarijai um, sankcijomis, jeigu jie pradės naudoti savo atominės elektrinės. Ar tai yra prasti pokštai, ar tie žmonės turėtų pagaliau susivokti ir parodyti solidarumą. E, ponas Angelakas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti dujų krizės tema. Pastarosiomis dienomis paaiškėjo, kad e, daugelis ES valstybių narių tarsi tapo Rusijos įkaitėmis. Dujų krizė sukelia daug problemų valstybėms, įmonėms, o taip pat ir gyventojams. Na ir galbūt ES pastangų dėka bus rastas sprendimas. Vis dėlto reikia imtis priemonių, kad daugiau tokių problemų nebekiltų. Reikėtų dar kartą peržiūrėti ES energijos politiką, galbūt galima būtų naudoti kitus energijos šaltinius. Europos parlamentas turėtų aiškiai pareikšti, kad ES nesileis spaudžiama ir kad būtų, reikia užtikrinti tvarų energijos tiekimą iš Gazpromo. 20 procentų tikslas 2020 metais negalės bus pasiektas, jeigu situacija išliks tokia, kokia yra dabar. Ačiū toliau. Žodis Silvija Adriana Tikau. Jos nėra salėje. Yra? Puiku, prašom. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungai e, vienas svarbiausių prioritetų turėtų būti bendroji energetikos strategija ir bendras veiksmų planas, kuris pagerintų ES energetinę saugumą. E, dujų tiekimo ES nutraukimas parodė, kad ES vis dar priklauso nuo tradicinių tiekėjų, o šios žiemos e, žemos temperatūros sukūrė daug problemų elektros gamybos įmonėms. ES reikia bendros strategijos energetiniam tinklui, kad jo efektyvumas pagerėtų ir taip pat ES būtina diversifikuoti energijos šaltinius. Nabuko projektas ir skistų dujų terminalai Europos uostuose bei saugi brandolinė energija turėtų e, būti prioritetai gerinant mūsų energetikos saugumą, energijos saugumą. Reikėtų kalbėti su Europos investicijos banku, su valstybėmis narėmis, kad būtų rastas e, e, lėšos bent jau tiems projektams. Thank, thank you, uh, President. Ponas Mičel. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad norėčiau aptarti Zimbabvės klausimą. Man atrodo, kad mūsų televizoriuose to klausimo daugiau nebematome ir tarsi mums daugiau neberūpi viskas, kas ten vyksta. Neseniai Desina Makoko, e, Zimbabvės taikos projekto vykdomasis direktorius ir Zimbabvės žmogaus teisų e, nevyriausybinės organizacijos forumo narys, E, buvo sulaikytas ir laikomas kumikadė 24 dienas ir tik paskui nusiustas į Hararės teismą. Jis, žinoma, susidūrė su nederamu elgesiu ir kankinimu. Ir visa tai buvo daroma todėl, kad jis buvo žmogaus teisų e, rėmėjas. E, jis dabar yra laikomas e, izolatoriuje kalėjime ir daugybė kitų E, žmogaus teisų gynėjų ir e, jų padėjėjų susiduria su didelė grėsme. Labai daug kartų parlamente, čia ir nacionaliniuose parlamentuose esame apie tai kalbėję, tačiau eiliniai Zimbabvės gyventojai vis dar susiduria su košmariškomis sąlygomis. Pone pirmininkė, aš manau, kad pats laikas dar kartą pareikšti, kad mums Zimbabvės padėtis rūpi ir Europos komisija ir taryba turi imtis ryštingų veiksmų, kad visiems laikams būtų sustabdyti kriminaliniai veiksmai prieš žmogaus teisų gynėjus Zimbabvėje. Jūs derosa, to rektorą. Ačiū toliau Derosa. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasveikinti e, mūsų pirmininko pareiškimą apie gazą ir Europos parlamento sprendimą priimti rezoliuciją šiuo klausimu. Ir tai turi būti daroma skubos tvarka, reikalaujant e, vienašališkai nutraukti ugnį. Matome, kad karo politika yra tušti žodžiai ir skausmingai tai turime pripažinti. Gaza tapo didžiausių pasaulio kalėjimų. Pusantro milijono kalinių ten gyvena. Dabar ji tapo jau ir skerdikla, kai žūsta vyrai, moterys, vaikai tik todėl, kad jie yra palestiniečiai. Kokiusgi nusikaltimus galėjo padaryti palestiniečių vaikai, kurie miršta šiame konflikte? Kokiųgi mes pateisinimų galime rasti Europoje toliau tęsti e, verslo operacijas su Izraeliu? Europos taryba turi nustoti ieškoti pasiteisinimų, e, turi nutraukti tokius vienašalius Izraelio veiksmus ir reikalauti e, jų e, sustabdymo. Solana turi pradėti struktūrinį dialogą su visais Palestinos atstovais. Ačiū. Jūs truputį viršėte savo kalbėjimo laiką. Dabar suteikiu žodį kitam kalbėtojui. Prašom. Pone pirmininkė, ES yra valstybių besivedančių bendromis vertybėmis organizacija. Todėl mes turime daryti viską, kad sustabdytume neapykantos e, propagavimą. Prancūzijos operatorius Jutelsat nusprendė transliuoti e, kanalą, kuris yra susijęs su Hamas. Ir jame yra e, užsipuolami Izraelio gyventojai. E, Šis kanalas dar kaltą parodė, kad um, neegzistuoja jokios etikos taisyklės. Kinijos e, vienas kanalų taip pat yra blokuojamas. Nepaisant daugybės protestų, Eutelsat kanalo valdyba ir toliau atsisako atšaukti savo anksčiau priimtus sprendimus. Eutelsat valdyba yra labai e, specifinė priimdama savo sprendimus. Toliau figurėdo. Viena minutė. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę. Pirmininkė nutraukė kalbėtų ir suteikė žodį poniai figurėdo. Eh, Pone pirmininkė, Izraelio išpaliai gazoje yra karo nusikaltimas, nusikaltimas prieš žmoniją. Tai, kas vyksta, yra tragiška. 900 palestiniečių jau žuvo, tarp jų labai daug vaikų. Tūkstančiai žmonių sužeista. Turime reikalauti, kad tie užpaliai būtų užbaigti, ir kad Izraelis daugiau nebeblokuotų gazos, kuri virto koncentracijos stovykla. Turime, kad visos valstybės, turime reikalauti, kad visos valstybės, visi kontinentai pasisakytų prieš tokias žudynės. Visų pasaulio valstybių ir žemynų žmonės e, turi garsiai šaukti prieš tokius nusikaltimus. ES ir kitos ES e, pirmaujančios institucijos e, turi reikalauti, kad nedelsiant būtų nutraukti išpoliai prieš gazą ir e, kad būtų sustabdyta blokada. Žverin, žverina. Ačiū poniai Figuredo. Toliau suteikiamas žodis ponui Sverina. Ačiū pirmininkė. Pastaruoju metu aš pastebėjau, kad moterims nebetaikomos nuolaidos Čekijoje, sudarant automobilių draudimus. Nevyriausybinės organizacijos, ko gero, šiek tiek perlenkia lasdą siekdamos lygių moterų teisių, naudojantis draudimo duomenimis. Domen, Visiškai aišku, kad vyrai ir moteris elgesi skirtingai, dėl to jie sukelia skirtingą riziką. Jeigu draudžiant automobilius moterims nebetaikomos nuolaidos, tai nėra teisinga. Moteris ir vyrai skiriasi. Moteris ir vyrai vienas, vieni kitus kuo puikiausiai papildo. Kito logo. Uh, thank you, Madam. Ačiū pirmininkė. ES nuomonės aplausose dėl nepriklausomos Britanijos yra paskelbti rezultatai ir tuose klausimuose yra pasakyta, kad ES neturi ryšio, yra korumpuota, netitinka įdėtų lėšų, neduoda štai vertės. Ir 83 procentų jungtinės karalystės įstatymų yra su tuo susiję ir 71 procentas nori, kad ir toliau karalystė būtų ES kad nebebūtų Europos Sąjungoje, kad iš jos išstotų, tačiau tikrai taip nebus, kaip matome iš rinkiminės e, programos dabartinės partijos. Ir Britų žmonės nori, kad jiems nevadovautų ES, kad jie būtų laisvi. Ir jeigu būtų tikras referendumas, kuriame tikrai būtų paklausta e, Didžiosios Britanijos žmonių, ar jie norėtų e, dar glaudesnio bendradarbiavimo su ES, ar norėtų išstoti iš ES, Ap, didžioji dauguma pasakytų, kad nori išstoti. Pane Doyle. Um, Pone pirmininkė, noriu susirūpinti dėl to, kad trūksta mokslinio uh, griežtumo, mokslinės informacijos, kai yra pateikiami pasiūlymai Europos parlamentui ir kai yra taip pat rengiami pranešimai ar nuomonės, už kuriuos mes kaip europarlamentarai esame atsakingi. Iš tikrųjų labai svarbu yra pasiremti mokslu, kad tai būtų atsargumo principas, kad nebūtų populistinių minčių. Pavyzdžiui, pagalbėkime apie augalų apsaugos uh, uh, priemonės. Mes atsisakome atsisakėme mokslinės rizikos analizės metodų ir nebėra, um, pavyzdžiui, endokrinę sistemą pažeidžiančių uh, prie uh, medžiagų uh, mokslinio apibrėžimo, nėra ryč direktyva atitinkamai atspindėta. Pone pirmininkė, mes Europos sąjungoje priimame tokius įstatymus, kurie tarptautiniu mastu yra visiškai nepriimtini, kurie kenkia mūsų reputacijai ir kurie rodo, kad mes iš tikrųjų nepasiremėme tinkamai mokslu. Dėkoju toliau žodis ponui Binev. Kolegi, gazovod... Pone pirmininkė, kolegos. Dujų krizė ištikusi Europą 2009 metų pradžioje labai greitai įgavo katastrofos matmenis Bulgarijoje. Bulgarija neturi dujų tiekimo alternatyvų. Aš nekalbėsiu apie E, tai, kad Bulgarijos sprendimų prieimėjai prieimė e, bjaurius trumpalaikius, trumparegius sprendimus ir Bulgarija tapo priklausoma nuo Rusijos. Dabar atėjo laikas priimti priemonės, kad krizė taptų valdoma. Bulgarijai Tai reiškia, kad reikia rasti alternatyvų, kurios leiktų ištrūkti iš e, priklausomybės nuo Rusijos. Todėl Bulgarija turėtų pasiekti Slovakijos pavyzdžių ir pabandyti brandolinėje jėgainėje e, pradėti iš naujo naudoti trečią ir ketvirtą um, blokus. Ir e, tai būtų pakaitinis kuras Bulgarijai. Pone Petre, ačiū, pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Kadangi 2009 metai dar tik prasideda, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė šie metai bus neįliniai. 2009 metais mes švesime 20-asią šaltojo karo pabaigos metinės, Berlyno sienos sugriuvimo 20-asias metinės ir Europos padalyjimo į dvi dalis 20-asias metinės. Aš kaip Europos parlamento narys ir kaip rumūnas gyvenęs komunistų diktatūros metu galiu pasakyti, kad mums e, tie 20 metų reiškia pereimą prie demokratijos bei uh, O, o kitoms valstybėms tai buvo naujų valstybių prieimimo laikotarpis. Manau, kad 2009 metais Europos parlamentas ir Europos komisija turėtų stengti sukurti vieningą Europą vieną visiems Europos piliečiams. Joje visi 500 milijonų žmonių turi suprasti, kad jų teisės yra užtikrintos, kad solidarumas yra realus ir niekas nebus diskriminuojamas. Niekas neturėtų jausis svetimas vieningoje Europoje. Mes visi esame Europos piliečiai, visi turime vienodus e, jausmus ir vertybės, nepriklausomai nuo to, kokia padėtis mūsų buvo 1989 metais. Ponas Janovskis. Pardon? Parakalo. Pani Przewodnicząca. Pone pirmininkė. Europos parlamentas labai daug kartų yra kalbėjęs apie ekologiją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas itin rūpi jauniems žmonėms ekologijos požiūriu. Kai aš tai susitinku, jie apie tai kalba. Kainos už popierių ir perdirbtą e, plasmasė mažėja. Lenkijos rinkoje susidarė tokia padėtis, kad žmonės perkantys popierių už perdirbimui priduodamas medžiagas teigia, kad e, jie moka per daug, tuo tarpu gamintojai teigia, kad jie yra e, per mažai įkainuoti. Šiuo metu mes matome, kad Lenkijoje vaikai renka popierių makulatūrą ir e, ta makulatūra neretai atsiduria šiukšlynos. Mėly kolegos, mielos kolegės, aš iš tikrųjų dariau viską, kas nuo manęs priklauso, kad kiek įmanoma daugiau jūsų galėtų pasisakyti. Dabar jau baigime vienos minutės pasisakymus ir eikime prie kito darbo tvarkas klausimo. Tai yra bendros diskusijos apie ponios Kristos klas pranešimą. Pranešimas yra susijęs su pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo. Taip pat aptarsime ir Hiltrud Breyer pranešimą susijusiu su augalo apsaugos produktų pateikimu į rinką. Pranešėja pradės diskusijas. Visų pirma, suteikiu žodį ponai Kristai Klas. Keturias minutės prašom. Ačiū pirmininkė gerbiamas komisarė Dimas, gerbiami kolegos. Šiandien